Grazie colleghi della vostra puntualità. Possiamo cominciare. Mėly kolegos, ačiū už tai, kad esate tokie punktualūs. Dabar galime pradėti posėdį ir eiti prie pirmo šios dienos posėdžio klausimo. Tai yra bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas. Iš karto suteiksiu žodį pranešėjui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Tik vakar mano frakcija mane paskyrė pranešėją ir dėl laiko stokos aš tikrai neturėjau galimybės atidžiai išstudijuoti visą dosiją. Trumpai šį dosiją pristatysiu. Svarbiausia iš pat pradžių išsiaiškinti, ar ši finansavimo priemonė tinka bendradarbiavimui su pramonėmis šalimis, ar tai vis dėlto visų pirma yra politinis instrumentas ar priekybinis instrumentas. Mano kolegė iš žaliųjų frakcijos praėjusios kadencijos metu buvo parengusi nuomonę ir teigia, kad tai yra instrumentas skirtas išorės santykių plėtojimui. Šis instrumentas buvo patvirtintas praėjusios kadencijos metu. Na, o dabar Europos komisija ėmėsi iniciatyvos ir padarė būtent tai, ką anksčiau buvo pasiūlęs užsienio reikalų komitetas o būtent, kad e, šis instrumentas e, būtų taikomas projektams, kurie nėra oficiali vystimosi pagalba. Tai labai svarbu Kinijai, Brazilijai, e, artimųjų rytų šalims. Yra abipusio pripaži... pripažinimo bendradarbiavimo programų pavyzdžiui, Erasmus Mundus, mokslinių tyrimų programos, technologijų plėtra, transporto srities e, programos, tarpkultūrinis dialogas ir taip toliau. Taigi, jeigu ši finansavimo priemonė ir toliau bus svarstoma užsienio priekybos komitete, tai Europos parlamentas tarsi pasufleruos, kad e, Europos parlamentas šią priemonę taikytų e, užsienio priekybai, kaip užsienio priekybos instrumentą, o ne kaip e, išorės santykių politikos instrumentą. Šiandien reikėtų pakalbėti apie tai, ar mūsų pirmininką Albertinį reikėtų įpareigoti išsiųsti laišką pirmininkų suėgai ir paprašyti, kad šis instrumentas būtų vis dėlto, ši priemonė būtų vis dėlto laikoma uh, išorės santykių, o ne užsienio priekybos priemonė. Ačiū. Dėkoju. Na, o dabar suteiksiu žodį ponui Galer. Jis jau anksčiau nagrinėjo šią temą. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, iš esmės norėčiau pritarti tam, ką pasakė ką tik kalbėjusi kolegė. Praėjusios kadencijos metu vyko diskusijos apie tai, kaip reikėtų skatinti priemonės trečiosios šalise ir jeigu tos, kai tos priemonės nėra um, priemonės skirtos tų šalių vystimuisi. Taigi buvo tam tikra spraga, ji dar egzistuoja. Ir iš tikrųjų reikėtų imtis, e, turėti tokį instrumentą, iš kurio būtų galima būtų finansuoti būtent tokias priemonės. Mes dabar nekalbame apie klasikinės užsienio priekybos priemonės, kalbame ir apie išonės, išorės santykių politikos priemonės. Dėl to pritariu tai nuomonėjai, kurią parengė kolegė Verdi. Brazilija yra Europos studijų instru, institutas ir, tarkim, finansavimas tokiam institutui negalėtų būti priemonė pagal ICA. Arba pateiksiu dar vieną pavyzdį. EU Visibility Public Diplomacy Outreach. Tai buvo dar vienas e, projektas, kurio taip pat negalima būtų apibriežti kaip plėtros politikos priemonę. Arba dar vienas pavyzdys tai yra parama ES ir Azijos laisvosios priekybos susitarimui. Taigi pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėjusi kolegė, pritariu tam, kad mūsų pirmininkas nusiųstų laišką pirmininkų sueigai ir tame laiške reikėtų užginčyti sprendimą, kad e, šią priemonę turėtų svarstyti už, išorės užsienio priekybos komitetas. Aš manau, kad mes turėtumėm svarstyti tą finansavimo priemonę. Arba bent jau mes turėtumėm pareikalauti lygių teisių su užsienio priekybos komitetu. Dabartinė situacija yra tikrai neprimtina. Na ir dar viena pastaba dėl pasiūlyto teisės pagrindo. Komisija pasiūlė 181a straipsnį pagal dabar galiojančią sutartį. Atleiskite, e, kolega, galbūt galėtumėte baigti kalbėti telefonu, nes mane tai labai blaško sako kalbėtojas. Taigi komisija pasiūlė 181a straipsnį ir tai reiškia, kad nebūtų bendro sprendimo procedūros. Na, o mes, Europos parlamentas, turėtumėm siekti bendro sprendimo procedūros. Dėl to, kaip teisi. Dėl to, kaip teisinį pagrindą, aš siūlau 177 straipsnį. Teisės reikalų komitetas taip pat pritarė e, būtent tokiam teisiniam pagrindui, kad tai būtų 177 straipsnis. Ačiū. Ci sono altri interventi su questo tema? Oppure... Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ar galiu daryti prielaidą, kad galime baigti svarstyti šį darbo atvarkas klausimą? Panašu, kad niekas pasisakyti nebenori. Taigi, pasižymėjau tai, ką jūs pasakėte, pritariu išsakytoms mintims. Pritariu tam požiūrį, kurį, kurį pasiūlė kolegos. Iš tikrųjų, Nepakanka kalbėti vien tik apie užsienio priekybą. Jeigu mes norime, kad santykiai su trečiosiomis šalimis būtų visapusiški, tai Be abejo, tuomet ši finansavimo priemonė yra mūsų užsienio reikalų komiteto kompetencija. Taigi jūs man, manęs paprašėte išsiųsti laišką pirmininkų suėga, aš taip ir padarysiu ir tada e, galėsime pradėti visą procedūrą. Na ir pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Kągi, labai gerai. Baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Galime eiti prie antro šios dienos posėdžio darbo atvarkės klausimą. Pone Brantner yra. Ar, ar, ar jūs esate salėje? Jeigu taip, iš karto suteikim žodį. Yes, good morning everybody. Thank you uh, for giving me the floor. Labas rytas visiems, ačiū už suteiktą žodį. Dėl stabilumo priemonės kolegė Angelika Bėr buvo pranešėja. Aš neseniai išrinkta, kaip žinote, tik pradedu darbą. Uh, E, taigi, kaip e, Akpilar sakė, tai yra pirmasis keitimasis nuomonėmis. Mes norėtumėm išgirsti jūsų poziciją dėl dokumento, kurį gavome iš komisijos. Kaip žinote, eina kalba apie mm, neseną stabilumo priemonę, jos pakeitimą. Komisija siūlo tik kelis pakeitimus. Vienas susijęs su e, teismo byla. Iš esmės, kurie kalbama apie tai, ką komisija gali daryti šaulių ginklų ir smulkių, e, smulkios ginkluotės e, srityje. Čia komisija nori, kad ji taip pat galėtų prisidėti prie šios priemonės formavimo, ne vien tik tai taryba. Aš manau, kad mes turime laikytis teismo sprendimo ir komisijos pasiūlymo atitinkamai. Kitas pasiūlymas yra dėl finansavimo. Uh, kad pirkimai būtų pasauliniai, kad neapimtų tik tai europinę, europinę ekonominę erdvę, nevyriausinės organizacijas čia, bet visą pasaulį. Čia aišku ir atitinkama rizika komisijos nurodyta dėl NVO, dėl besivystančių valstybių. Taigi turime nuspręsti dėl to, reikia išplėsti pirkimų bazę. Dar vienas siūlymas dėl ketvirtos reipsnio 10 procentų didinimą e, numatyti. Mes taip suprantame iš komisijos, kad čia eina kalba apie tai, apie tas rytis, kur komisijai nesunku yra panaudoti lėšas, nes e, projektų, personalo prasme, tose sritise e, komisija gali lengviau gyveninti projektus nei pagal kitas eilutes. Tai mes irgi galvojame, kad gal būtų galima čia daugiau panaudoti lėšų, tačiau norint patvirtinti šį padidintą, visų pirma, reiktų išsiaiškinti bendrą strategiją toje srityje, nes čia eina kalba apie ilgalaikę viziją, ginklų neplatinimo ir taip toliau. Mes žinome apie kelis projektus, um, tai yra Kijeve, Maskvoje yra neplatimos e, centrai, Alžyrė yra, yra kovos su narkotikų priekyba iš Afganistano projektas ir taip toliau, bet yra ir daugiau projektų, apie kuriuos labai nedaug ką žinome. Europos parlamento sekretoriatas tengiasi gauti daugiau informacijos, ypač apie centrą Alžyrę. Kol kas pakankamos informacijos negavome, dėl to apie tai, ką tas projektas ten daro, ką tas centras ten veikia Alžyrė. Nes iš tikrųjų tas projektas yra gan plataus masto, tad sunku pasakyti, kas, apie ką ten tikrai eina kalba. Kol kas neturime informacijos, taigi reikia palaukti, kol gausime pakankamą informacijos, kad galėtumėm patvirtinti tos biudžeto eilutės padidinimą. Toliau dar du dalykai, ką norėtumėm iškelti. Vienas dalykas, aš jau minėjau apie Alžyro centrą, kad mes norime paprašyti geresnio atsiskaitimo Europos parlamentui. Mm, buvo keletas e, ataskaitų ar įvertinimų, kurios gavo tik taryba, bet ne parlamentas, o mes galvojame, kad Europos parlamentas turi turėti lygiai tokias pačias teisės gauti informaciją. Dar vienas dalykas, aš nežinau, ar jūs žinote, bet tiesiog noriu paminėti. Thank you kai eina kalba apie projektus pagal stabilumo priemonę, yra taikos stiprinimo partnerystė. Ir čia mes norėtumėm iš komisijos aiškesnės strategijos, kaip būtų galima užtikrinti jos gerą veiklą. Kol kas yra seminarų tik tai lygių viskas, bet kol kas tai ne, nepersikėlė į veiksmus vietoje. Taigi mes iš komisijos norime išgirsti, kaip per atimiausius metus komisija imsis veiksmų, kad iš tikrųjų veikla pradėtų būti vykdoma. Uh, kol kas dar nematome tobulo gyveninimo. Ir paskutinis dalykas - gaila. Tačiau atsižvelgiant į politinius kompromisus labai rimtus, labai didelė dalis stabilumo priemonės buvo panaudota pagalbai maistų. Gal atsimenate, čia žemės ūkio buvo pasiūlymas taip pat panaudoti biudžeto lėšų ir iš stabilumo priemonės. Uh, Visa tai yra dėl to, kad stabilumo priemonės viena dalis yra nesuplanuotos lėšos. Tai yra, eina kalba, kad, na, čia tos lėšos numatytos krizėms. Tai ne visada gali suplanuoti, kokios tos krizės bus. Tačiau nereik, reikėtų tik tai išvengti tokios situacijos, kad tos lėšos būtų laikomos tarsi rezervas bet kam, kas bebūtų. būtų Tai iš tikrųjų reikėtų galvoti, kaip tą stabilumo priemonę reikėtų pertvarkyti, kad nebūtų taip, kad e, imi ir naudoji ten, kur tik tai sugalvojai tuos pinigus, nes yra pinigų kitose priemonėse, kaip kad pavyzdžiui pagalbai maistu priemonė ir taip toliau. Mes tiesiog nerimaujame, kad stabilumo priemonės biudžetas 20 procentų apkarpytas ir dėl to. Grazie onorevole Brantner. A questo punto darei la parola. Dėkuoju kolegijai Brantner. Dabar paprašysiu komisijos atstovą pasisakyti. Daktaras Miller e, turėtų pateikti mums e, bendrą apžvalgą, kad suprastume, kodėl komisija prašo tų pakeitimų. Dėkuoju, e, pirmininkė, Keletą žodžių įžangoje apie tų priemonių peržiūrą. Stabilumo priemonės pakeitimas yra visame pakete pasiūlymų, kuriuos mes parengėme. Taigi, žvelgiant į bendrą situaciją e, susijusią su tomis priemonėmis, turime konstatuoti, kad e, veikia jos gerai, ypatingų sunkumų įgyvendinant kurią nors priemonę neiškilo. Tai matome iš to, kad mūsų e, paramos e, apimtys pertais metais pasiekė rekordinės e, aukštumas. E, Problemas, kurios iškyla, e, yra susiję su tuo, kad tas finansavimas kartais netitinka vystimosi paramos tikslų. Komisija negali e, komentuoti parlamento kompetencijų reikalų, ar vienas ar kitas komitetas turėtų būti vedantysis, kūruojant šios reikalus. Eh, Mums komisijoje svarbu, kad e, vidutinės trukmės pertvarka būtų traktuojama kaip paketas, kad mes pasiektume tam tikro e, nuoseklaus požiūrio. Aš e, galvoju, kad jeigu mes tų pakeitimų dabar nepriimsime, tai e, jau sausio mėnesį galėsime e, susidurti su sunkumais finansuojant e, tų industrializuotų pramoninių šalių priemonę. Ten yra svarbių bendryjai projektų, kurie būtų vykdomi partneriaujant su tomis šalimis. Taip pat turime prisiminti, kad mums būtina e, finansuoti ir Erasmus Mundus programos europinę dalį, programos, kuri leidžia mums pasiūsti e, savo studentus ir dėstytojus e, mokytis kitur. Taigi tom tai veiklai gali iškilti sunkumų, jeigu mes tų e, priemonių, kurias siūlome, laiku neprimsime. Aš manau, kad pirmininkaujantį Švediją ir tarybą turi ambicingą planą pasiekti susitarimo dėl šio paketo iki metų pabaigos. Tad aš e, labai tikiuosi taip pat, kad ir jūsų komitetas tuos siekius parems. Kalbant apie konkretų pasiūlymą dėl stabilumo priemonės, tai e, pranešėja ponė Brantner labai gerai e, apibūdino mūsų pasiūlymą. Mes e, esame pasiryžę toliau su ją kalbėtis dėl visų problemų, kurias ji iškilo. E, ji mano, kad e, parlamentas kol kas nėra gavęs tam tikros informacijos apie priemonės projektų įgyvenimą, kurią turėjo gauti. Aš tikrai pasižiūrėsiu, kodėl taip yra ir tokią informaciją, kuo galima greičiau pateiksime. Aš taip pat priemiau domin jūsų pastabą apie E, taikos palaikymo partnerystę. Mano kolegos, e, kurie atsakingi už, šį, e, už šią priemonę, dar neatvyko, gal kada jie atvyks, jie galės taip pat pasakyti šiuo klausimu, bet kiek aš suprantu, paskutinis pakvietimas teikti pasiūlymus dabar jau privedė prie to, kad pirmieji finansavimo sustarimai jau yra pasirašinėjami, taigi pirmoji tos partnerystės banga, taip sakant, jau eina Tuo pat metu aš žinau, kad mano kolegos svarsto apie kitus e, šio proceso etapus, bet gal reikia palaukti, kol jie atvyks. E, tai, ką pasakė ponė Brantner apie stabilumo priemonės biudžeto, yra tikrai tiesa, bet čia, ko gero, yra e, parlamento biudžeto komiteto klausimas. Žinoma, gaila, kad diskusija šio klausimu vyksta būtent biudžeto komitete. Taigi, dėl tos vidutinės trukmės peržiūros ir dėl mūsų aptariamų priemonių aš mielai pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Sta bene quando e se dovesse eh, intervenire il suo. Dėkoju. Kai tikrai atvyks jūsų kolega atsakingas už biudžeto pusę, Mes pabandysime e, suteikti jam žodį. Ar norėtų dar kas nors pasakyti? Atrodo, kad ne. Pabandykime pakalbėti apie darbų e, eigą. 15 spalio mes turėsime ataskaitos ar pranešimų vertimus. E, taigi paskutinį projekto tekstą jūs gausite spalio 15, paskui spalio 20 12 valanda yra e, terminas, iki kada galima pateikti pakeitimus. E, tarp 4 ir 5 lapkričio surenksime diskusiją dėl pranešimų ir pakeitimų, o 10 lapkričio balsuosime. Paskui nuo 14 iki 17 gruodžio vyks plenariniai posėdžiai. Man informavo, kad baronienės Latford dar nėra. E, ji turėtų pasakyti kitų darbo tvarkės punktų. Vadinasi, dabar turėtume daryti pertraukėlę iki tol, kol ji ateis. Tai galėtų užtrukti keletą keletą minučių tik tai, bet e, neblogai padirbėjome nuo pradžios, taigi padarykime penkių minučių pertrauką, kol atvyks Sara. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento che la eh, relatrice, l'onorevole mm, Ludford, eh, si è presentata, quindi la seduta può eh, riprendere. Scusa. Kągi, pane Liutford jau atvyko, taigi galime eh, tęsti posėdį. Prašau visų dėmesio. Prašau sėstis į vietas, tęsime diskusiją. Taigi tema yra tokia. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirstami išorės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašas. Mūsų komitetas turi pateikti savo nuomonę dėl komisijos pasiūlymo kur kalbama apie Makedonijos, Serbijos ir Jotkalnijos piliečiams taikoma bevizį režimą. Taigi iš karto suteikiu žodį poniai Liutford. Prašom trumpai pristatyti šią temą. Thank you very much, uh, Chairman, um, and I'm sorry if I... Ačiū pirmininkė. Atsiprašau. Uh, kad sutrukdžiau posėdžio darbą, nes tik atėjau. Na, kažin ar čia reikia per daug akcentuoti tai, kad šis komitetas ir parlamentas bendrai visuomet stipriai rėmė vizų liberalizavimo galimybę vakarų Balkanų valstybėms. Uh, kurios yra salonikų darbo tvarkės da, kelyje žengiančios link Europos Sąjungos, nors nebūtinai visose jose yra visi standartai, procesai atlikti, užbaigti. Jeigu kas yra pamiršę, noriu priminti, uh, buvusios e, Jugoslavijos e, valstybėse e, piliečiai anksčiau turėjo galimybę vykti į vakarų Europą be vizų. Taigi dabar tas reikala, da, da, tai, kad jie turi prašyti tų vizų, yra iš tikrųjų daugeliu piliečių tose valstybėse yra milžiniškas žingsnis atgal, per daugelį metų atgal iš tikrųjų. Kažin, ar čia uh, reikia uh, pernelyg apsistoti ties tomis priežastimis, kodėl bevizis režimas yra svarbus dėl įvairių ryšių, kontaktų, dialogo ir taip toliau. Visą tai jūs puikiai žinote, nes tai palengvintų geresnį tarpusavio supratimą, glaudesnį bendradarbiavimą, geresnį ES supratimą ir galų gale galbūt geresnį pasirengimą ES. Taigi Europos komisijos pasiūlymas plačiai yra sveikintinas ir komisaras Ren neseniai šiame komitete kalbėjo jūsų kvietimu. Aš manau, mes visi remiame tai, kad, kad reikia pasirūpinti jog kai kurių standartų e, siekimas, perkelimas e, atitinkamai pagal kelio gairių planą būtų toliau vykdomas. Tikrai čia nereikėtų sušvelninti jokių reikalavimų, iš tikrųjų turi būti toliau tie standartai vykdomi. Tačiau, ponė Tajan, e, šešėlinė pranešėjai pilietinių laisvių komiteto uh, kalbėti atsiprašo ponė Fajon, nori, kad visos valstybės patektų į tą pačią sistemą, nes jeigu bus laikomasi tokio požiūrio, kad Bosnė Hercegovina ir Albanija išimkime iš šio sprendimo ir pasakykime, kad apie jų atitikimą reikalavimams kalbėsime 2010 metais, tai e, pavojus iškios toks, kad sprendimų prieimime atsiras vėlavimas. Todėl, kai eina kalba visų pirma apie tas penkias valstybės, noriu pasakyti, kad norime laikytis pagrindinės tokios minties, kad Bosnija ir, ir Monte. Ir, ir jo kalnyje turi atitikti reikalavimus. Serbija, man atrodo, jau pasakė, kad jį jau atitinka reikalavimus. Nemačiau dar tiesa komisaro komentarų. Bet taip pat dėl Albanijos ir Bosnijos Hercegovinos galime pasakyti, kad vizų reikalavimo netaikymas įsigalios iš karto po to, kai komisija pateiks įvertinimą, kad visos tos valstybės atitinka reikalavimus iškeltus kelio gairių plane dėl vizų liber, režimo liberalizavimo, kas turi būti paskelbta oficialiajame žurnale. Taigi, ta mm, reglamentavimo struktūra išliktų ta pati, tačiau tas e, momentas, kada jau būtų galima pritaikyti naująjį bevizį režimą, priklausys nuo to, kada komisija pateiks savo įvertinimą, kad jau tie standartai, tie reikalavimai yra įvykdyti. Aš taip pat dar pridurčiau tokį įvertinimą, kad komi, tokį pasiūlymą, kad komisija turi kas mėnesį pateikti vertinimą parlamentui ir tarybai apie tai, kaip tos valstybės vykdo tuos reikalavimus. Mm, nežinau, gal aš sugebėsiu įvykdyti, į, į, įtikinti pranešėją ir pilietinių teisų komitetą, kad reikėtų tą įtraukti, nes iš tikrųjų tai čia turėtų būti nuolatinio, testinio įvertinimo tam tikra priemonė, kad tos valstybės nuolat jaustų mm, spaudimą ir nuolatinę paramą iš ES institucijų, kad iš tikrųjų mes norime, kad tos valstybės įgyvenintų tos reikalavimus. Dabar dėl Kosovo. Iš tikrųjų, čia dabar visai netaip kalbu, ne pagal tvarką, nes iš pradžių kalbėjau apie antrą pakeitimą, dabar kalbu apie pirmą pakeitimą. Taigi čia pasakyti, kad komisija turėtų pradėti vizų liberalizavimo dialogą su Ko Kosovu ir parengti kelio gairių planą vizų liberalizavimui, kuris būtų panašus kelio gairių planui, yra, kurie yra sudaryti su Vakarų Balkanų kitomis valstybėmis. Čia eina kalba apie Kosovo pripažinimą kaip uh, kad nebūtų visiškai. Um, kad nebūtų visiškai siejama su Kosovo uh, statuso kaip nepriklausomos valstybės pripažinimu. Labai svarbu, kad mes vis tik tai pajudėtumėm į priekį iš dabartinės pozicijos dėl Kosovo, kad iš tikrųjų bent jau būtų kažkokia galimybė uh, perne, be pernelyg didelio atsilikimo ir tai valstybei prisivyti kitas valstybės, kad iš tikrųjų kad visos valstybės išliktų daug maž tame pačiame kelyje, kad nebūtų nei vienos pasilikusios kažkur tai o, užnugarėje, kažkur paliktos, kad iš tikrųjų jeigu kaiminėse valstybėse vieni piliečiai turi teisę keliauti be vizų, kiti neturi teisės keliauti be vizų. Galime įsivaizduoti, kokie būtų e, įvairūs scenarijai. Na, aišku, nenorime būti čia gal pranašais ir sakyti, kad vienos valstybės piliečiai tuomet pajaustų pagundą um, kreiptis kitos e, valstybės pilietybės. Na, čia būtų sunku apie tai kalbėti, tačiau labai svarbu vis tik tai, kad nebūtų uh, Mm, kelio gairių plano autoritetas, tų standartų iškeltų valstybėms autoritetas sumenkintas. E, ir, ir to tikrinimo proceso autoritetas, kad nebūtų sumenkintas, nes tikrai mes visi šito nenorime. Ir reikalingas, aišku, tam tikras spaudimas kai kurioms vyriausybėms, kad jos tos, tos sunkiuosius svorius pakilnotų ir, ir atliktų savo darbą. Uh, nes yra dar ką nuveikti kai kuriuose valstybėse, kurios dar mm, nepasiekusios yra standartų ar kurios jau visai netoli standartų pasiekimo. Ir iš tikrųjų, jeigu komisija toliau jausis tą autorę to proceso, to įvertinimo proceso, aš manau, kad mes galėtum iš tikrųjų dar įterpti tą mėnesinio, kas mėnesinio įvertinimo o, idėją. Aš tikiu, tikiuosi, kad labai vis tik tai pavyks man įtikinti pranešėją, kad reikia to mėnesinio įvertinimo. Taigi, jeigu turėsime tinkamą stebėsiną, turėsime prasme nuolatinį spaudimą ir taip pat politinį spaudimą pačiose tose valstybėse, nes Bosnijos, e, Hercegovinos ir Albanijos piliečiai pamatys, kad kelias į bevizį režimą yra jų pačių vyriausybių rankose. Ir ir pamatys, kad e, iš tikrųjų nedaug ką reikia padaryti, kad e, jie per tai lyg daug neatsiliktų nuo kitų valstybių, kad kitos per nelik daug neįsiverštų į priekį. Ir tas atotrukis kelių mėnesių rėmose, e, čia baitų kalba apie pirmojo etapo valstybės ir uh, antrojo etapo valstybės Bosnė Albanija ir galbūt po to neužilgo, na, galim tikėtis, kad ir Kosovas bus kita banga. Tai tiek. Ačiū pirmininkė. Eh, la ringrazio onorevole e mi scuso con lei per avere storpiato. Dėkoju. Taip pat eh, atsiprašau, kad gal neteisingai į juos kreipiausi, ko gero ir tautybę būsiu sumaišęs. Tai dar kartą atsiprašau, e, kolega Munic. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad pranešimas politiškai bus labai svarbus, bet nemenkiau svarbus jis bus ir techniškai. E, kad gerai atliktume savo darbą, tos techninės pusės negalime ignoruoti. E, čia yra du svarbus klausimai. Bosnijos ir Atsogovinos ir Albanijos klausimas kol kas netitinka jos dar tų kriterijų. Bet e, kai klausiausi pranešėjos pasiūlymo, kaip išspręsti šią problemą, ne visai esu tikra, kad tai geriausias būtų pasiūlymas Nes e, nors tie pasiūlymai galbūt tiktų Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai, bet kalbant apie Kosovą, reikia pripažinti, kad sunku, kad bus e, vesti dėrybas, kalbėti apie kelio gairių planą, apie vizų režimą e, su e, teritorija, kuri nėra visų valstybių narių pripažįstama kaip suvereni valstybė. Ir e, čia yra e, nuostata įrašyta pakeitime, kad nereikėtų sieti tai su Albanijos, e, su Kosovo statusu. Kosovo e, statusas pagal e, tarptautinę teisę ir 1244 rezoliucija yra svarbus elementai. Jie turi būti įtraukti į pranešimą, o trečiasis pakeitimas, kurį teikia piliečių teisų komitetas, ko gero būtų geresnė alternatyva. Nes e, ten aš dar norėčiau matyti e, nuorodą į Kosovo statuso problemą ir į e, Junktinių tautų saugumo tarybos atitinkamą rezoliuciją. Dėkuoju, ponė Manys. Kolega Lunaček. Uh, thank you, Mr. President. I would also like to... Dėkuoju. Pone pirmininkė, dėkuoju ir aš uh, nuomonės uh, autoriams ir už pateiktus pakeitimus. Esu dėkinga už e, tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė piliečių laisvių komitetas ir taip pat e, užsienio reikalų komiteto kolegos. Man atrodo, yra nepaprastai svarbu e, turėti bendrą viziją, bendrą vakarų Balkanų šalių viziją, bendrą paketą. Jeigu prisiminsime, prieš 20 ar daugiau metų žmonės iš buvusios Jugoslavijos galėjo laisvai keliauti beveik po visą pasaulį, taip tame tarpe ir po visas Europos šalis. E, jauni žmonės, kurie žino, kad jų tėvai tai galėjo daryti, dabar tokių laisvių nebeturi. Ir mes žinome, kad nacionalizmas, ekstremalus nacionalizmas išlieka didelė problema kai kuriuose iš tų šalių. Taigi, galimybė keliauti ypatingai jauniems yra a, labai svarbu. Daug iš jūsų tikriausiai suprantate, kaip svarbu, norint pasiekti, kad žmonės priimtų kitus, priimtų įvairovę. A, priimtų tam tikras vertybės, net jeigu jų patys ir neišpažįsta. Taigi e, visų e, Vakarų Balkanų šalių įrašymas į šį reglamentą, mano manimu, yra labai svarbus ir reikalingas. Dabar kalbant apie šio teksto e, detalės, aš džiaugiuosi, kad Bosnija Hercegovina, Albanija čia įrašytos į tą tekstą. Dėl Kosovo aš taip pat pritarčiau tam, ką m, mm, siūlo ponia Latford. Pereitą savaitę buvau Kosove kaip e, pranešėjai Europos parlamente ir e, paskelbėjusi su daugeliu žmonių susidariau įspūdį, kad yra labai svarbu žmonėms, e, Kosovo piliečiams, kosovarams tam tikrą perspektyvą, galimybę, kad jie taip pat taps šio paketo dalimi, kad jie galės keliauti. Ir e, Prištinoje vidaus reikalų ministras man pasakė, kad vyriausybė rengia veiksmų planą, kelio gairių planą e, su labai aiškiamis nuostatomis, kaip atitikti e, visus tuos reikalavimus, kuriuos stengiasi tenkinti ir kitos šalys. Taigi e, pritariu tam tekstui, kuris čia teikiamas pakeitime. Kaip e, autorė ir sakė, yra svarbu pasiūsti signalą, kad visi išliktų teisingame kelyje. Svarbu, kad ES, ES parlamentas pasiūstų aišku signalą, kad E, šis kelias yra siūlymas visiems tame regione, o ne vien tik tai kai kuriems. Na, o techniškai kalbant, kaip anksčiau ir buvo jau minėta, iš tikrųjų atsiras problema, jeigu viena ar kita šalis neturės tos perspektyvos, nes tada jos piliečiai gali užsimanyti uh, kitos valstybės pilietybės Todėl e, mums e, tai yra taip pat svarbu, kas yra kas tame regione, kas yra kurios šalies pilietis. E, kai dėl mano kolegės iš Ispanijos susirūpinimo, turiu pasakyti, kad taip, aš, aš žinau, kad ne visos šalys ES pripažino Kosovą. Bet yra buvę ir kitų pavyzdžių, kai šalis, kurios ne visų buvo E, pripažintos, e, galėjo pasinaudoti vizų liberalizavimo e, teigiamybėmis. Taip buvo, pavyzdžiui, Taivanio atveju. Dėl statuso Kosovo dabar nešnekėkime. Žinau, kad ne visi čia sutarime. Bet jeigu galvosime apie žmonės, ypač jaunus žmonės, labai svarbu, kad jie turėtų perspektyvą, kad jie taps Europos dalimi, galės būti šio kontinento uh, dalimi ir, ir galės keliauti. Tai labai svarbu. Turiu vieną prašymą e, dėl teksto, jeigu sutiktų autorė. Manau, kad pačioje pradžioje, e, konstatuojamoje dalyje, e, galėtume pasakyti, kad Kosovo vyriausybė, kaip žinome, jau rengia savo veiksmų planą. Galėčiau, aišku, ir pati pateikti atitinkamą pakeitimą. Taigi, konstatuojamoje dalyje pradžioje galėtume sakyti, kad sveikiname Kosovo valdžios sprendimą priimti kelių gairių planą. Na ir, ir dar vienas elementas, kurį norėčiau adresuoti konkrečiai komisijai. E, problema susijusi su sienos e, tarp e, Kosovo ir Serbijos kontrolė. Man atrodo, mums svarbu būtų Serbijai labai aiškiai pasakyti, kad e, tokia pati kontrolė turėtų būti taikoma tai sienai, kaip kad kontrolė taikoma bet kuriai tarptautinių mastų pripažįstamai sienai. Antraip, e, bus labai sunku sureguliuoti žmonių keliavimą per tą sieną. E, todėl aš noriu paklausti komisijos, ar e, jūs reikalausite iš Serbijos, kad tos pačios kontrolės priemonės būtų taikomas e, sienai su Kosovu, kaip kad kitoms tarptautiniu mastu pripažintoms sienoms. Na ir pagaliau nedidelį paaiškinimą jums, kur jūs galbūt perskaitėte BBC straipsnį apie mano vizitą Kosove. E, kuriame sakoma, kad e, parlamento nariai iš šalių, e, kurios dar nepripažino Kosovo, lankosi tenai kaip delegacijos e, pietričių Europai nariai. Noriu pasakyti, kad aš nesu tokios delegacijos narė ir aš kalbu ir čia, ir ten buvau tik tai kaip parlamento narė. Žodis ponui Poselt. Kolegi. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti kolegijai Lunačiak. Tikrai pritariu, primiktinai pritariu jos išsakytai pozicijai. Visų pirma, turėtumėm aiškiai suvokti štai ką. Mes, ypač Vokietijoje ar Austrijoje, 8-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje susidūrėme su tokia situacija, kai milijonai žmonių iš Jugoslavijos atvyko į mūsų šalis. Tai, bu, tai vyko komunistinio e, režimo laikais ir šiuo metu yra daug žmonių, kurie norėtų keliauti iš buvusios Jugoslavijos. Aš manau, kad mes turėtume mąstyti politiškai. Tikrai tai nereiškia, kad mes užsimerkėme, užmerkėme akis prieš visas techninės problemas, bet dar kartą primenu, tai yra politinis klausimas, taigi pritariu tam, ką pasakė kolegė Latford. Mano antroji pastaba būtų štai kokia. Uh, kolegė Latford ir aš jau dešimtį metų dirbame šiame komitete. Mes tikrai nenuvertiname saugumo aspektų. Tačiau tikrai nereikėtų destabilizuoti pietryčių Europos šalių, bet koks destabilizavimas iš karto turi neigiamą įtaką mums Jeigu kalbant apie vidutinio laiko tarpio trukmę, mes neįtrauksime Bosnijos ir Hercegovinos, tai irgi bus destabilizavimas. Neseniai buvau Makedonijoje, ji puikiai vykdo kriterijus. Visiškai neseniai Makedonijoje daug žmonių, kurie tik tą galėjo, uh, priemė Bulgarijos pilietybę, siekdami išvengti vizų režimo. Ir tai Makedonijoje sukuria labai daug problemų. Jeigu tas pats vyktų ir e, Bosnijoje bei Hercegovinoje, tai galėtų reikšti netgi šios valstybės pabaigą, galą. Ir tai taip pat reikštų didžiulį poveikį ir mūsų saugumui. Na ir mano trečioji pastaba yra susijusi su Kosovu. Turiu Jums pasakyti, kad aš jau daugiau kaip penkerius metus esu paskirta savo frakcijos šešėlinių pranešėjų Kosovo klausimais. Yra tokių šalių, kurios Kosovo nepripažįsta. Aš gerbiu jų poziciją. Bet tai nereiškia, kad jie gali primesti savo mažumos poziciją daugumai. 75 procentai Europos parlamento narių pritarė ponios Lunačiak pranešimui. Ir tame pranešime mes teigiame, kad Europos parlamentas reikalauja Kosovo nepriklausomybės pripažinimo. Mes labai aiškiai tai išsakėme. Kosovo pripažino 20 ES valstybių narių iš 27. Taigi aš manau, kad vis dėlto mažuma turėtų gerbti tą faktą, kad daugumos pozicija yra kitokia ir tikrai mažuma neturėtų primiktinai kišti savo pozicijos daugumai. šiuo klausimu mes nesiekiame vienbalsiškumo. Kiekviena valstybė narė pati priima sprendimą dėl Kosovo. Kosovo piliečiai tikrai labai daug kentėjo, daugiau negu kad bet kuri kita tauta Balkanuose. Ir Kosovo žmonių neturėtumėm bausti dėl to, kad mes negalime tarpusavėje susitarti Europos Sąjungoje. Būtent Kosovo žmonėms reikėtų suteikti geresnės galimybės kuo greičiau pažinti Europą. Būtų absurdiška, jeigu mes uh, skirtumėm daug pinigų atskirti Kosovui, jeigu ten siūstumėme misijas, tokias kaip Eulex misija, tai yra pati didžiausia misija, ir tuo pačiu, jeigu mes uždrausime Kosovo piliečiams išvykti iš tos šalies, tai mes nieko nepasieksime. Taigi aš visapusiškai remiu kolegos Latford, kolegės Latford poziciją. Mes kalbame apie tai, kad uh, visos valstybės turėtų paisyti žaidimo taisyklių. Aš tam pritariu, bet nereikia tenktis pašalinti žaidėjų iš žaidimo lauko apskritai. E, ponas Pravera, ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą apmąstymų. Uh, sutartyje yra numatyta, kad turi būti konsultuojamas su Europos parlamentu dėl Europos komisijos pasiūlymų ir sprendimų šioje srityje. Pranešėja siūla, kad dviejų šalių atžvilgių parlamentas savo tokių teisių atsisakytų ir leistų komisijai priimti sprendimą dėl situacijos. Aš manau, kad nereikėtų daryti išimčių. Arba mes taikome taisyklės visiems arba niekams. Jeigu yra sutartis, mes turime jos laikytis, o jeigu ji jau nebeaktuali, tai ją reikėtų pakeisti tas kelrodis planas, the roadmap, nėra diskriminacija kai kurių šalių atžvilgių. Tai yra planas, kur numatyti kriterijai, kurių turi būti paisoma. Tai yra būtina, norint užtikrinti saugumą. Saugumą tose šalise, į kurias atvyksta asmenis iš trečiųjų šalių. Norėčiau Jums priminti, kad kyla ir tokių problemų kaip terorizmas arba organizuotas nusikalstamumas ir tai reikia atsižvelgti. Ir aš nemanau, kad šiuos parametrus arba kriterijus galima vertinti kaip diskriminuojančius. Mes negalime kalbėti apie diskriminaciją, jeigu nėra tenkinami kriterijai vizų režimui panaikinti. Taigi aš remiu komisijos pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį poniai Taler. Ponai Taler, atsiprašau. Norėčiau pareikšti pagarbą tam darbai, kurį atliko mūsų pranešėja ponė Latford. Padirbėjo ji puikiai ir aš manau, kad pranešimas eina tinkama kryptimi. Taip pat manau, kad e, ponios Fajon e, parengtas pranešimo projektas yra taip pat geras, reikėtų jį paremti. Tai piliečių laisvių komiteto pranešimas. O dabar reikėtų išsiaiškinti su komisija, kaip per pastarosius keletą mėnesių, 4-5 mėnesius buvo priminėjami sprendimai. Mes visi žinome, kad Liepos pradžioje, kai komisija pasiūlė panaikinti e, vizų režimą Firom, Jotkalnės ir Serbijos piliečiams, pakeičiant e, tarybos reglamentą. Tik tai buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija atitiko tas gairias, kurias buvo suformulavusi komisija. Taip pat žinome, kad e, dabar komisija nusprendė į tą baltąjį sąrašą vadinamąjį taip pat įrašyti ir Juotkalnyje ir Serbiją. Nelaukiant, kol jos įvykdys komisijos iškeltus reikalavimus tuo metu. Bosnija ir Hercegovina bei Albanija taip pat netenkino tų kriterijų ir Liepos 15 nebuvo įtrauktos į komisijos pasiūlymą. Kalbant apie Bosniją Hercegoviną konkrečiai, e, komisija gavo pasiūlymų iš regiono, e, kuriuose buvo sakoma, kad tai gali sutrukdyti sunkiam konstitucinės reformos procesui ir e, vesti prie Bosnės ir Hercegovinos tolesnio suskaldimo. Todėl klausimas štai koksai, gal komisija galėtų paaiškinti, kokiu pagrindu ji nusprendė įtraukti kai kurias vakarų Balkanų valstybės, kurios netitiko tam tikrų kriterijų Liepos 15 dieną ir neįtraukti kitų. Tai, mano manimo, yra svarbus politinis klausimas. Ir kai kalbame apie kriterijus, Aš sutinku, kad jie turi būti tenkinami. Taip, sutinku, bet tai juos turi tenkinti visi. Bet čia mes turėjome tam tikrų išimčių. E, Serbija ir Jotkalniai buvo daroma išimtis, nors jos ir netenkino kriterijų, bet jos buvo į pasiūlymą įtrauktas. Tuo tarpu Bosnija ir Hercegovina ir Albanija, kurios taip pat netenkino kriterijų, nebuvo įtrauktas į pasiūlymą. Tad e, koks buvo šio sprendimo pagrindas? kodėl Bosnija ir Hercegovina ir Albanija negalėjo gauti e, tokias pat galimybės šių metų rugsėjo pabaigoje atsiskaityti apie savo pažangą, kaip kad galėjo Jotkalnyje ir Serbija. Tai paprastas klausimas. Kodėl uh, komisija negalėjo taikyti tą patį metodą kaip Antigvai, Bahamams, Barbadosai, Senkisui ir Nevis, Seišelams, kurios buvo įrašytos į sąrašą šalių, kurių piliečiams vizų nereikia. Aš manyčiau, kad mūsų pasiūlymai, mūsų intencijos, mūsų linija, kurią siūlo ponia Latford ištaiso tą politinę klaidą, kuri buvo padaryta. Ir mums reikia atsižvelgti ir būti, būti atsargiems, kad papildomai neskaldytume vakarų Balkanų. Komisija taip pat turėtų pasistengti, kad vadinamieji techniniai sprendimai, kurie uh, turi didelių politinių pasiekmių, būtų priminėjami atsargiau, kaip kad šiuo atveju. Taigi, aš norėčiau išgirsti tą klausimą, nes akivaizdu, kad e, buvo politinis sprendimas kažką įrašyti, nors e, e, jos tų kriterijų netenkino, tuo tarpu kitų neįrašyti tomis pačiomis sąlygomis, nors jos irgi netenkino kriterijų. Dėkuoju ponui Taler. Dabar ponė Pak, mūsų pranešėja pasakys. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau visą širdimi paremti ponios Latford pasiūlymą. Visiškai neseniai buvau nuvykusi į Bosniją ir kaip visi žinote, Bosnijoje situacija buvo tokia, kad nebuvo patenkintos visos sąlygos. Išskyrus biometrinius pasus, visus kitus kriterijus Bosnija patenkina. Taigi, kodėl kaip e, Jotkalnyje ir Serbija, kurios taip pat neįvykdė visų kriterijų, kodėl sąraše nėra Bosnijos, kodėl nėra Albanijos. Aš tikrai pritariu tam, ką pasakė pane Lutford. Na, o dėl Kosovo, Vėlgi aš pritariu tam, kad nereikia Kosovą palikti nuo šalyje. Kosovui taip pat reikia taikyti salonikų procesą. Jeigu mes norime užtikrinti taiką Kosove, tai turime padėti Kosovui patenkinti tas mūsų reikalavimas sąlygas. Aš neprieštarauju kriterijams, aš tik prieštarauju dvigubams kriterijams. Aš vis dėlto tikrai tikiuosi, kad visi paremsime puikų ponios Latford nuveiktą darbą. Labai ačiū toliau žodis kolegai Tanok. Uh, dėkui pirmininkė, savo frakcijos vardu aš sveikinu komisijos pranešimą dėl Firom Jotkalnijos Serbijos. E, ne, e, kažkuria prasme tas sprendimas atstato tą status quo kuris egzistavo Jugoslavijos e, laikais. Aš taip pat džiaugiuosi pažanga padaryta e, Bosnijoje ir Hercegovinoje. E, nesutinku su ponė Latvart, kai kalbame apie Bosniją ir Hercegoviną ir Albaniją apskritai. Panašiai kaip kad 2004 metų plėtros atveju E, kai Bulgarija ir Rumunija buvo išskirtos iš bendros skaičiaus, e, mes e, ir šiuo atveju turime atsižvelgti į atskirą šalis individualiai ir tie, kurie atsilieka, kurie neturi biometrinių pasų, kurie nepasirašė readmisijos susitarimų, kurie <clears throat> turėtų daugiau pažangos padaryti kovodami su nusikalstamumu ir taip toliau. Visi tie elementai turėtų būti įmami domen, e, kurie padarė daugiau pažangos, turėtų būti e, paskatinti, kurie ne, e, turėtų būti taip ir įvardinti. Dėl, dėl Kosovo aš sutinku, kad gali atsitikti taip, kad uh, Galbūt kai kurie kosovarai būtų paskatinti e, prašyti pasų iš Serbijos, taip kaip e, atsitiko su e, uždniestrės gyventojais, norintiems gauti rusiškus pasus ir panašiai. Tai nėra nieko naujo. Apskritai norėčiau paremti ponios Latvart pasiūlymus. Dėkuoju. Ponai Tanok. Ponas Vaigl. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie paremė vykstantį procesą, tai yra pritarė tam, kad būtų įvestas bevizis režimas Balkanų, vakarų Balkanų šalims. Aš manau, kad e, iš esmės yra blogai, kad nuolat braižomas naujos kliūtis kai kurioms šalims. Kaip kad sakė komisija, o taip pat ir mūsų pranešėja, mes turėtumėm pritarti kelrodžiam planui. Manau labai svarbu paminėti štai ką vizų režimo liberalizavimas turėtų būti vertinamas platesnėme kontekste. Reikia kalbėti apie žmogaus laisvės, apie politinės laisvės. Pritariu tam, ką pasakė kolega Poselt. Prieš 25-30 metų Jugoslavijai buvo, Jugoslavijos žmonėms jau buvo suteikta nemažai laisvių ir dabar būtų absurdiška e, vakarų Balkanų šalims taikyti kitokius kriterijus. Aš manau, kad Europoje mes turime pakankamai teisėtvarkos priemonių. Tikrai turime pakankamai priemonių, kad galėtumėm kontroliuoti migracijos rautus Europoje. Mano asistentai, du asistentai buvo labai nuodugniai patikrinti Belgijos pareigūnų. Buvo tikrinama, ar jie nelegaliai čia gyveno keletą metų ar ne. Na, man tai atrodo tiesiog nepakeliama, nepriimtina ir norėjau šią problemą iškelti viešai. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų yra pakankamai gerų priemonių. kuriomis galima būtų kontroliuoti žmonės atvykstančius iš Vakarų Balkano ar piet, pietričių Europos. Man taip pat atrodo, kad Nebūtinai Kosovo nepriklausomybės klausimą turėtumėm sieti su vizų liberalizavimo procesu. Neturėtumėm šių klausimų vertinti kartu, suplakti juos į vieną krūvą. Tai yra dvi skirtingos problemos. Aš manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtumėm pasirūpinti tuo, kad Kosovoje ir toliau būtų kūriamos sąlygos normaliam e, įvairiausių tautų žmonių sambuviui. Taip pat reikėtų skatinti Kosovą normalizuoti kaimininius e, santykius su kaiminėmis šalimis. Na, kalbant apie Bosniją ir Hercegoviną, tai čia aš norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie kalbėjo apie štai kokį fenomeną. Tai yra vadinamasis passport shopping. Na, iš tikrųjų, ši problema yra aktuali ypatingą praeitį turinčiams valstybėms. Pavyzdžiui, Kroatijoje gali balsuoti ir Bosnijos piliečiai, kai yra vert, renkamas Kroatijos parlamentas. Iš tikrųjų, problema yra labai gili ir opi. Ir tam tikra prasme tai gali tapti ir ES problema, jeigu ši praktika plis. Na, o apibendrindamas norėčiau pasakyti štai, ką manau, kad komisija pasuko teisinga linkme ir gerų kelių. Aš pritariu visų režimo liberalizavimui. Na ir taip pat manau, kad tikrai turime puikią pranešėją mūsų komitete, o taip pat ir lybę komitete. Labai ačiū. Grazie onorevole Weigel. La parola al collega Kovacev con la raccomandazione per lui. Dėkui. Dabar steiksiu žodį kolegai Kovacev. Tik norėčiau priminti, kad reikėtų stengtis pasakinėti trumpiau, nes pritruksime laiko. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Noriu paremti Panas Latvar pasiūlymus reikia pasakyti, kad mūsų valstybė dešimt metų buvo panašioje situacijoje. Kai Bulgarija pradėjo dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą, mes buvome taip vadinamam juodajam sąraše. Ir tikrai labai daug dirbome, kad įtikintumėm savo partnerius, jog tikrai mums pavyks toje srityje gerai dirbti. Ir mes taip pat tikimės, kad mm, tokios pačios idėjos bus pritaikyta ir tokia pati situacija bus pritaikyta Vakarų Balkanų valstybėms. Norėčiau Mm, dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos mm, tarti keletą žodžių. Čia yra ir kitų problemų. problemų, kurias reikėtų sėti ne vien tik tai su stojimu į ES, ES vizų režimu ar panašiais dalykais. Uh, Čia reikia kalbėti apie politinę valią. Jeigu tos politinės valios būtų daugiau, taip pat ir iš ES pusės, tai iš tikrųjų toje valstybėje paėtis mm, daug labiau stabilizuotųsi ir, ir dėl visų režimo tas pats e, situacija pagerėtų. Aš noriu paremti šios pasiūlymus. Alla parola l'onorevole Kacin, scusate. Grazie, Presidente. I would like to congratulate uh, Baroness Sarah Latford for her. Kačin. Norėčiau pasveikinti baroninę Latford su jos atliktų darbų. Tai yra didžiulis pasiekimas. Ir uh, per pastarasis diskusijas ir čia fete taip pat mes siekiame suderinti, suvienodinti ES institucijų pastangas. Ir pirmas įk turbūt mes esame tarp tų, kurie užtikrina reikiamą dinamiškumą. Tikrai negali nieko priimti kaip savame suprantama. Aš norėčiau pas, pacituoti. Komisijos vertinimai turi būti atliekami kas mėnesį ir perdodami tarybai ir parlamentui bei atitinkamoms valstybėms. Citatos pabaiga. Štai ko mums iš tikrųjų reikia. Kai kalbame apie diskriminaciją, reikia atvirai pasakyti. Albanija ir Bosnija Hercegovina yra diskriminuojamos palyginti su Serbija ir Jotkalnyje. Tai yra tos valstybės, kurios nevykdė dar visų įsipareigojimų, tikrai dar neužbaigė uh, savo darbo, tai todėl jos ir neturi būti irgi tame pati, pakete. Aš manau, kad įtraukti Įtraukti šias valstybės į bendrą paketą yra mūsų pareiga. Aš tikiuosi, kad iš tikrųjų šis mūsų darbo dinamiškumas e, par, užtikrins ir didesnės pastangas iš, iš, e, ir iš atitinkamų valstybių - Bosnijos, Hercegovinos, Jotkalnyjos. Uh, Reikia pasakyti, kad 15 metų sukakti žymėsime kitais metais nuo Daytono sutarties, nuo pilietinio karo pabaigos Jugoslavijoje. Ir reikia nepamiršti, kodėl kodėl tos valstybės negalėjo vykti visų įsipareigojimų. Mūsų pareiga dabar yra suteikti pagalbą, daryti spaudimą ir užtikrinti, kad iš tikrųjų visa tai įvyktų, kad būtų tie įsipareigojimai įvykti. Tai tikrai niekas negali būti siūloma dikai. Neseniai lankiausi Bosnijoje Hercegovinoje ir nuotaikos nelabai kokios. Tačiau aš manau, kad patvirtinę šiuos pasiūlymus, šiuos pakeitimus, mes pagerinsim nuotaikas ir Bosnijoje, ir visam regione. Kita vertus, kai kalbame apie Kosovą, mes negalime Kosovo ignoruoti. Kaip jau buvo pasakyta, vienintelis sprendimas ilgalaikiu laikotarpiu Kosovo žmonėms bus gauti kitų kaiminių valstybių pilietybę mes tada išbalansuosim tautinę pusiausvyrą toje valstybėje. Mes tikrai negalime vėl bristi į tokią riziką mes paprasčiausiai turime atverti duris, mes turime suteikti jiems galimybę, mes turim parodyti išradingumą ir drąsą. Priešingų atvejų ES institucijos vėl turėjo susidurti, susidurti su tokia situacija, su kokia buvome sudurę prieš daugelį metų diskriminavimo nebuvimas ar pozityvus diskriminavimas yra tai, ko mums reikia. Mums reikia motivuoti tas valstybės, mums reikia sukurti papildomą politinį spaudimą ir užtikrinti, kad tai, kas yra neįmanoma, taptų įmanoma ir pasiekiama ir daug greičiau, nei to tikisi komisija. Pabaigai dar kartą noriu pasveikinti baroninę Latford ir noriu pasakyti, kad tikrai labai didžiuojosi tuo vaidmeniu, kurį vaidina Europos parlamentas kaip institucija ir mūsų AFET komitetas pastarosiomis savaitėmis iš tikrųjų sukurdamas didžiulį iššūkį ir atverdamas didžiulės galimybės visiems, taip pat ir ES institucijoms. Jeigu yra kažkokia tai institucija, kuri turi, turi parodyti brandą, tai yra AFET. Mes turime parodyti pavyzdį visoms institucijoms kas buvo prieš dešimtmetį, prieš daugiau kaip dešimtmetį vakarų Balkanų valstybėse. Reikia nepamiršti to, reikia išvengti, kad vėl tai neišsiplėstų. Dėkoju kolegai Kačin. Pona Koratsa Bilt. Dėkoju, panas Pirinkė. E, malonu man pasisakyti šiame komitete, su šešėlinė pranešėja Libė komitete šiuo klausimu. E, turiu pasidžiaugti bendradarbiavimu su Tanė ir Sara, rengiant e, šiuos dokumentus. Turbūt visi sutiksite, kad labai svarbu spartinti vizų liberalizavimo procesą visose regiono šalyse. E, atveriant europinę perspektyvą, mes taip pat turėtume e, galvoti apie Kosovą ir specialų teisinį Kosovo statusą. Na ir aš taip pat norėčiau paprašyti, kad komisija nedelsiant įgyvendintų e, tai, kas numatyta Saros pasiūlyme, pakeitime. Turiu pasakyti, kad Bosnijoje Man teko pragyventi šešis e, metus ir karo, ir taikos sąlygomis. Ten yra labai daug e, mano draugų. Aš žinau, kad visa jaunų žmonių karta jaučiasi įkalinti. Tad ne vien tik tai Bosnijos, Hercegovinos ir Albanijos e, valdžios e, atsakomybės klausimas įgyvendinti visus kriterijus. Todėl turiu pasakyti, kad e, nebus teisinga, jeigu mes e, tuos kriterijus kažkaip slėpsime po stalu. E, tai reikštų neteisingos vilties suteikimą. Kodėl jūs norite, kad tarsi kokį populistinį e, gestą įrašyti visus į tą patį sąrašą. Ar tai yra racionalu ir realistiška? Daug geriau būtų ir toliau Bosnijos valdžios atžvilgių taikyti tam tikras sąlygas, e, kalbėti apie tą politinį E, politinė problema tokia, kaip ji yra. Aš e, nemanau, kad tarp piliečių teisų ir užsienio reikalų komitetų turėtų būti kažkokie e, nesutarimai. Paprasčiausiai turėtume sakyti valdžiai, padarykite savo namus darbus, sutvarkykite viską savo namuose. E, reikia pasakyti, kad liko labai nedaug padaryti. Padėkime jiems tai atlikti. E, mes esame bosniečių pusėje Reikalas eina apie pasitikėjimą Europos Sąjungą. Aš tikrai e, tikiu, kad galėsime sutarti ir priimti šią rezoliuciją, ko galima greičiau. Ir tai bus Bosnijos žmonių labai ir šio parlamento patikimumo labai. Dėkuoju, poniai Kratsa. Dabar žodis ponui Kirilovui taip pat perduotų pirmininkavimam savo pavaduotojui. Mano manimu, mes e, pasiekėme tam e, tikro sutarimo čia komitete. Sutinku su ponu Kačinu, kad e, mūsų komitetui tenka pareiga pasiekti tam tikros pusiausviros priimant sprendimą. Kalbant apie santykius su komisija, tai e, pereitą kartą girdėjome komisijos atstovą, kalbant apie tai, kad Bosnija ir Hercegovina ir Albanija e, kriterijus atitiks kitais metais. O dėl bendros e, pozicijos aš manau, kad mes iš principo einame teisingu keliu, siunčiame teisingus signalus ir tuo pat metu vadovaujamės regatos principu. Dėl Kosovo turiu dvi pastabas, e, atsižvelgdamas tai, ką pasakė kolega Posiltas. Visų pirma, nemaišykime pripažinimo su vizomis. Aš manau, asmeniškai manau, kad tas pripažinimas buvo šiek tiek per ankstyvas. E, Bet savame suprantame, kad dėl vizų reikia suteikti perspektyvą ir šansą. Kalbant apie kitas nuomonės, aš manau, kad turime žengti būtent tokią kryptimį ir, ir taip pat e, suteikti tam tikrą perspektyvą iš politinės pusės. E, pono Pasilto dar vienas pasakymas ar pastaba. E, buvo apie didžiulės problemas e, Makedonijoje, nes žmonės e, pradėjo ieškoti galimybės tapti Bulgarijos piliečiais. Ir turiu pasakyti, kad e, tas procesas prasidėjo labai labai seniai, bet nepaisant tūkstančių pareiškimų, ne visi gavo tokią progą. Turiu pripaž... turiu pasakyti ponui Poseltui, kad ir Vokietija e, seniai e, taiko, e, seniai yra taikiusi tokią politiką, tad kodėl dabar mes e, turime e, kalbėti apie problemas Makedonijoje. Na, e, tautos formavimas neturėtų būti maišomas su nacionalizmu. Aš e, žinau apie jaunos moters e, su vaiku e, situaciją, kuri gavusi kitos e, valstybės pilietybę paskui pakliuvo į didelę problemą. Taigi tuos dalykus turėtume atskirti. La parola al collega onorevole Cuca. Ačiū toliau Ponas Kukan. Ačiū pirmininkė. Aš irgi turėčiau pastabų. Mūsų diskusija rodo, kad mes esame tokios pat nuomonės, o būtent, kad vakarų Balkanų e, šalių žmonėms labai svarbus yra vizų liberalizavimo klausimas. Dabartinę situaciją reikėtų pakeisti, reikėtų žengti tam tikrus žingsnius Ypač jeigu mes norime būti rimtai vertinami Vakarų Balkanų šalių piliečių, jeigu Vakarų Balkanams yra patraukli ES narystės perspektyva, mes turime irgi atitinkamai veikti. Mes suprantame, kad politinė situacija Vakarų Balkanose yra labai jautri, turime to nepamiršti. Kai kas kalba apie diskriminavimą, apie tai, kad reikėtų šiek tiek palaukti, Na, ko gero, mūsų pozicijos skiriasi, bet e, sprendimą reikėtų priimti kiek įmanoma greičiau. Norėčiau pasakyti, kad ponios Letford pasiūlymas yra geras, tekstas yra puikus, realistiškas, gerai subalansuotas. Šiame tekste nieko nepamiršta, ne vienos tos regiono valstybės. Na ir aš tikrai manau, kad e, būtų labai gerai, jeigu dokumentas būtų patvirtintas tokios versijos, kokia yra dabar. Dar kartą pakartosiu, nereikėtų diskutuoti tol, kol visi laikysimės vienos pozicijos. Tai užtruktų tikrai labai ilgai ir tai turėtų neigiamą poveikį vakarų Balkanų žmonėms. Taigi aš norėčiau išreikšti visapusišką paramą panios Letford dokumentui. Labai ačiū. Na ir paskutinis kalbėtojas mano sąraše. Tai yra ponia Kornelis. Kornelisen, atsiprašau. Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti į tų kolegų pasisakymus, kurie komentavo komisijos pasiūlymą. Daugelis sakė, kad ponios Latford pasiūlymą suteiktų bevizį režimą visoms vakarų Balkanų šalims vienu įpu, bet tai netiesa, tai yra labai puikiai subalansuotas pasiūlymas. Šiuo metu yra tik viena šalis, kuri patenkina visus kriterijus ir keturios šalis, kurios nepatenkina. Komisijos pasiūlyme yra nubriežta aiški skiriamoji riba tarp tokių valstybių. Na, o ponios Letford požiūris yra kitoks. Ji traktuoja visas šalis vienodai. Kai šalis patenkina kriterijus, jai turėtų būti suteiktas bevizis režimas. Ir aš manau, kad tai yra labai sąžiningas požiūris, taigi aš tokį požiūrį ir remiu. Pritariu ir ponios Latford pasiūlymai, kad kiekvieną mėnesį turėtų būti vertintos šalis ir pasižiūrėta turėtų būti kiekvieną mėnesį, kaip jos tenkina kriterijus. Aš manau, kad tai būtų puikus integruotas požiūris visų Balkanų šalių atšvilgių. Būtent to mums reikia. Labai ačiū. Tuo ir baigime diskusiją. Na, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Euh, bonjour. Euh, de la part de la Commission, euh, je peux pas. Labadiena, komisijos vardu norėčiau priminti, kad labai džiaugiamės jūsų palaikymu ir šiomis diskusijomis jūsų komitete ir tuo interesu, kuri, kurio susilaukė komisijos pasiūlymas parlamente. Prieš keletą dienų turėjom galimybę kai komisijos vicepirmininkas Baro komisijos vardu plenarinėme posėdėje Strasbūrė pristatė pagrindinės linijas, komisijos požiūrį, kai buvo kalbama apie šį pasiūlymą. E, Liepos mėnesį buvo, buvo pra, inicijuotas šis, šis pasiūlymas dėl Balkanų valstybių ir aš labai trumpai tada dabar kalbėsiu Ir taip, tai taip pat kalbėsiu apie pagrindinės mūsų pozicijos linijas ir pasistengsiu atsakyti į tuos klausimus, kuriuos iškėlė jų šio komiteto nariai. Kai kalbama apie bendrą vizų politiką, šis pasiūlymas dar kartą patvirtina jog vakarų Balkanų valstybės yra labai svarbios ir tai yra pirm, tai, tai, kad tos valstybės yra svarbios rodo ir tai, kad tai yra pirmosios valstybės, kurioms yra galvojama apie bevizį režimą kaip apie visą regioną bendrai. Tai pirmas kartas, kai komisija pateikia pasiūlymą, kuris tikrai yra labai stiprų politinį atspalvį turi ir Ir tai pirmas kartas, kai komisijos pasiūlymas e, pateikiamas papra lengvai, paprastai skaitomame tekste, perteikiant labai svarbę politinę žinę. Tai štai kokią svarbą e, priskiriame e, tam regionui. Labai svarbu, kad tas procesas būtų aiškus, Pirmasis komisijos pasiūlymo etapas yra toks, kad būtų panaikintas vizų režimas trims šio regiono valstybėms ir tuo pačiu metu um, išlaikomas įpareigojimas tą procesą pratesti, išplėsti ir kitas valstybės. Vicepirmininkas Baro labai aiškiai pasakė, koks yra komisijos požiūris, tai yra žengti ir toliau į priekį ir kitais metais Mm, pateikti antrą pasiūlymą, kuris papildytų tą mūsų regioninį požiūrį. Taip pat mm, norėčiau mm, trumpai priminti, kokios metodikos, kokio požiūrio yra laikomasi e, dėl vizų režimo supaprasnimo vakarų Balkanų valstybėms. Politinis kontekstas aiškus. Buvo Salonikų susitarimas, kuriame įtvirtinamas regioninis požiūris vizų klausimų būtent šiam regionui ir sieja vizų supaprastinimą su e, esminėmis ir reformomis laisvės e, teisingumo migracijos rytyje. Požiūris yra pakopinis. Yra sudarytos readmisijos ir vizų režimo supaprastinimo sutartis e, su penkiomis regiono valstybėmis 2007 metais tų sutarčių tikslas buvo užtikrinti, kad būtų subalansuotas ir vienodas požiūris į visas valstybės, kad būtų sumažintos migracinės problemos. Uh, Tai yra mūsų bendros vizų politikos tikslas, būtent šias problemas spręsti. Tuo pačiu metu, aišku, žvelgiant į tų valstybių politinius poreikius, tai yra ir vizų režimo liberalizavimą. Aišku, kad tai turės labai svarbios politinės reikšmės, uh, E, labai didelio poveikio, kai na kalba apie tų valstybių piliečių judėjimo laisvę. Kelio gairių planas yra labai detalus, tuo tikslu parengtas. E, aišku, jis e, labai techniškas, tačiau pagrindinis tikslas visiškai aišku šio kelio gairių plano yra politinis. Procesas yra struktūrizuotas, detalizuotas kad visos šio regiono valstybės galėtų daryti pažangą ir kad tos pažangos įvertinimas būtų diferencijuotas pagal kiekvienos valstybės situaciją. Šio proceso pagrindinis tikslas yra paspartinti reformas visose pagrindinėse mm, saugumo ir teisingumo erdvės e, sritise. E, to proceso, tą procesą mes stebime nuo 2008 metų labai atidžiai. Taigi pusantrų metų mes stebėjome labai didžiai visas reformas, kurias įdėgė šio regiono valstybės tos reformos yra įvertintos mūsų ataskaitose, kurios uh, apžvelgia ne vien tik tai informaciją popieriuje, bet taip pat ir tas išvadas, kurias darė ekspertai vykę į tas valstybės. Mes turime asocijuotų ekspertų priskirtų atskiroms valstybėms, kurie nuvykę vietoje tose valstybėse įvertino, tikrų, kaip tos reformos iš tikrųjų buvo gyvendintos tas stebėjimo procesas turi būti testinis ir labai rimtas. Iš komisijos pusės yra parengtas tam tikras e, sąrašas, e, pagal ką buvo įvertinami įvairūs kriterijai, nes mūsų sprendimas tikrai nėra kažkoks tai šališkas, įvertinimas labai detalus, labai uh, Mm, aiškiai vertinta viena iš penkių šio regiono valstybių. Komisijos atliktas įvertinimas buvo įvertintas visų valstybių narių taryboje ir, ir pritarimas buvo duotas, lygiai taip pat ir regiono valstybės atitinkamai uh, Mm, pasisakė apie tą įvertinimą ir, ir tie kriterijai, kurie uh, iškelti kelio gairių plane uh, yra įvertinti. Ir, pažiūrėjau, dėl atkalnyjos tikrai nėra kažkoks tai šališkas sprendimas. Yra pasakyta, kad ta valstybė rodo didelį dinamiškumą ir sinergiją. Ir rengiant mūsų pasiūlymą, iš tikrųjų, uh, mes pateikėme įvertinimą, kad viskas, visos e, reformos e, pradėtos įgyvendinti. Beveik viskas yra atlikta, popieriuje bent jau ir, ir apie kitas dvi valstybės tas pat. Mes tikimės, kad iki spalio vidurio mūsų išvažiuojamosios misijos turės galimybę patikrinti ir iš tikrųjų ir vietoje yra jau viskas perkelta ir įgyvendinta, kaip yra reikalaujama pagal gerio, kelio gairių planą. Šiame kontekste mes galvojame, kad Albanija ir Bosnija padarė milžinišką pažangą um, dėl tuose rėmose, to, pagal tos reikalavimus, kas, kas reikalinga dėl vizų liberalizavimo, tačiau kelio gairių plane iškelti kriterijai numato, kokių veiksmų tos valstybės privalo imtis. Uh, po to turi būti patikrinta ir tos priemonės iš tikrųjų yra jau įgyvenintos, kad, kad iš tikrųjų tiek būtų atitikta tiems kriterijams. Aišku, galima priimti politinį sprendimą ir laikyti, kad na, tas, kas iki šiol padaryta, kad to kaip ir pakanka. Tačiau iš tikrųjų mes turime labai detalius kriterijus ir pagal juos reikia vertinti. Na, aišku, nebent būtų tiesiog politinis sprendimas. Uh, Bet reikia tada įvertinti tokio sprendimo poveikį, ką jis padarys mūsų vizų politikai. Komisija, draugė su jumis, su valstybėmis narėmis, yra įgaliota prižiūrėti vizų, vizų politikos taikymą ir yra atitinkami reikalavimai, kada o, galima vienos ar kitos valstybės piliečiams nebetaikyti reikalavimo ga, prašyti vizos. Tie kriterijai yra apibriežti, mes juos apibrėžime dėl, tie, apibrė, tie kriterijai apibriežti todėl, kad jie duoda rezultatų iš, pagal mūsų patirtį. O, tai akivaizdu, kad tiek, tų, tie kriterijai, tas spaudimas rezultatų rezultato duoda, tos valstybės daro pažangą ir vakarų Balkanų valstybių patirtis tą patį parodo. Mūsų vertinimas yra labai detalus, o mūsų, e, aišku, galvose visuomet svarbiausia yra politinis tikslas, kad liekami tie vertinimai. Man atrodo, kad komisijos pasiūlymas tikrai atspindi tokį subalansuotą požiūrį. Be abejonės E, pagrindinis tikslas yra politinis. Ir mes manome, kad iš tikrųjų, kai tik tai kriterijus įvykdys visos to regiono valstybės, toliau bus galima vėl judėti šiame procese. Leiskite dar pridurti vieną pastabą. Su dideliu susidomėjimu skaitėme parlamento e, pranešimą, kuriame patvirtinamas šio klausimo uh, svarbumas ir mes tikrai labai e, džiaugiamės, kad parlamentas išreiškė politinę paramą mums šiuo klausimu. Taip pat dar norėčiau priminti, kad jau turime patirties e, šioje srityje 2001 e, metais su Rumunija tuo metu buvo parengtas komisijos pranešimas, netoks detalus, kaip kad šiandien mūsų rengiami pranešimai. Tuomet pranešimas nebuvo paskelbtas, tačiau to pranešimo pagrindų taryba, pati taryba tuomet nusprendė tą žvaigždutę nubraukti ir mm, iš karto panaikinti vizų režimą Rumunijos piliečiams. Panašu, kad parlamento pranešime nėra laikomasi tokio juridinio požiūrio. Dabar trumpai norėčiau pasistengti atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė parlamentarai. Dėl sienų kontrolės tarp Serbijos ir Kosovo. Komisijos pasiūlyme apie tai kalbama. Aišku, kad komisija ketina nusiųsti išvažiuojamą misiją, patikrinti vietoje, kaip veikia working arrangement, kurį pasirašė EULEX ir Serbijos valdžia. Spalio viduryje išvažiuojamoje misija vietoje patikrins ar iš tikrųjų tos garantijos e, dėl sienos skirtimo, ar visi tie standartai yra įgyvendinti, ar visame regione e, jie vienodai taikomi. Nes standartai yra vienodi e, saugumo poreikis visur yra vienodas. Taigi, saugumo reikalavimai yra vienodi ir jie turi būti taikomi vienodai. Uh, dėl vizų reikalavimo netaikymo, apie tą sutarimą, tą sutarimą su Lybė, kur buvo kalbėta. Dėl mažųjų mikrovalstybių. Eina kalba apie pozityvų sąrašą, tačiau atsižvelgiant į dabar teisinę situaciją, norint užtikrinti šimtaprocentinį apipusiškumą, kad ir mūsų piliečiams būtų tas pats taikoma, kaip ir kitai pusiai, mes pagalvojame, kad būtų gerai vis tik tai, kad būtų mm, be, susitarimas E, tarp visos bendrijos ir atitinkamos e, aptariamosios valstybės dėl vizų režimo netaikymo. Tačiau vakarų Balkanų valstybių atveju yra situacija kitokia. Čia kalbama apie bendrą procesą, apie valstybės, kurios turi stojimo į ES perspektyvą, kuri patvirtinta politiniais lygmenimis ne vieną kartą. Tad šiame kontekste komisija galvoja, kad kad susitarimai turės būti sudarimi po to, kai tas pasiūlymas bus paskeltas ir įgyvendintas, nes čia kontekstas yra visiškai kitoks santykiai su vakarų Balkanų valstybėmis ir stojimo procesas, tų valstybių narysės ES perspektyva, visa tai reikalauja, kad vizų režimo liberalizavimo klausimas būtų traktuojamas visiškai kitaip, nei kad yra taikoma mikrovalstybių atveju. Dar paskutinė pastaba iš mano pusės dėl komentaro, ko, komentarų, kuriuos e, keli mm, parlamentarai ša, išsakė dėl passport shopping, dėl uh, kitos valstybės uh, pasų uh, siekimo gauti. Uh, mes gavome iš atitinkamų valstybių garantijas kad bus e, tam tikri reikalavimai ir laikotarpiai taikomi privalomai e, dėl to, kiek ir kada ir kokiamis sąlygomis e, bus galima gauti tų valstybių pilietybę ir pasus. Mes turime statistiką, mes turime ataskaitą tai, tuo klausimu, kiek laiko reikia naturalizacijai, kiek laiko reikia, kad asmuo galėtų gauti galutinį sprendimą, ar jam bus suteikta tos kitos valstybės pilietybė ir kada jis galės gauti pasą ir taip toliau. Visą tą informaciją mes turime Ir mm, iš tikrųjų, kaip vicepirmininkas Baro paskelbė, jeigu mums pavyks šį procesą užbaigti 2010 metais, pateikiant mm, dar vieną naują pasiūlymą, kai jau mm, tos visos kitos regiono valstybės atitiks irgi kriterijus, aš manau, kad ta rizika, jog bus bandoma siekti kitos, gauti kitos valstybės pasą, tai bus tas passport shopping, man bus labai maža tokia rizika politiką. E Dėkoju. Dabar pranešėjai žodis e, pabaigti diskusijas. Labai trumpai. E, noriu pasveikinti ir, ir padėkoti pasisakiusiems, kurių dauguma paremė mano nuomonės pagrindinę liniją kuri, kaip ir sakiau, e, plačiaja prasme atitinka ir e, ponios Fajon pranešimo pagrindinę liniją. Man regis, kad tai, kas e, siūloma tuose dviejose komitetuose, yra subalansuotas požiūris, apie kurį kalbėjo komisijos atstovė. Tas požiūris yra politiškas, ta prasme, kad kalba viename reglamente apie visas penkias šalis tačiau jis priklauso nuo kitų metų naujo reglamento. Žinoma, atsižvelgiant į padarytą pažangą, bet antra vertus, e, jis turi ir politinę pusę, numato, kad bus ir toliau vertinama <clears throat> padaryta pažanga. Gailiuosi, kad išėjo kolega Tanokas, nes su juo nesutinku dėl to dalyko, kai jis kalba, mm, kad e, tie, kurie pirmauja, turi būti apdovanoti ir kad jiems neturi, neturi, jų neturi temti atgal tie, kurie yra atsilikėliai. E, aš manau, kad e, tos šalis, kurios iš tikrųjų atitinka visus kriterijus, turėtų E, gauti galimybę keliauti be vizų. Taigi, e, mano nuomonės tikslas yra e, suvienodinti politinį signalą, bet tuo pat metu neužmirštant ir politinės dalies ir jokiais būdais nepakartant kelio gairių proceso. E, šia prasme e, sprendimų e, autorystė ir, ir galios išlieka komisijos rankose. Komisija paminėjo tam tikrą patirtį 2002, 2001 metais, kai kalbėjo apie E, politinį tarybos sprendimą, bet šiuo atveju tai, ką mes siūlome, išlaiko visas galės komisijoje. E, pirmininkė, nelabai norėčiau su jumis e, sutikti, kai jūs sakote, kad aš siūlau Europos parlamentui atsisakyti savo prerogatyvų. Aš tik sakau, kad mes sutinkom, pritarėme komisijos bendrajam tikslui bet stengiamės truputį restruktūruoti tą pasiūlymą, kad jis būtų visą apimantis, o, o nebūtų atskiri du pasiūlymai. Aš manau, kad tai yra pakankamai aišku. E, pritariu pono posilto pastaboms, e, ypač e, kai jisai apibrėžia saugumą plačiai, strategiškai Aš e, piliečių laisvių komitete e, rengiau e, pranešimą apie vizų informacinės sistemas, tai esu pakankamai gerai susipažinusi su vizų procesu. Bet kalbant apie vizų režimo panaikinimą, reikia pripažinti, kad šios šalis praėjo labai griežtą režimą Bet antra vertus, turime pripažinti, kad tai yra strateginė savoka e, ir mes galime, rizikuojame sugriauti stabilumą vakarų Balkanų šalyse. Aš džiaugiuosi, kad e, dauguma pasisakiusių mm, ir kalbėjusi apie Kosovą taip pat e, pripažins, kad tai, ką aš siūlau, jokiais būdais nepažeidžia teisų tų valstybių narių, kurios nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės. Aš tik tai kalbu apie tai, kad reikėtų šiek tiek pragmatiškiau e, žiūrėti į Kosovo situaciją yra tam tikrų formuluočių skirtumų tarp mano pasiūlymų ir e, ponios e, Fajon E, pranešime, galbūt dėl to, kad aš šiek tiek anksčiau e, pateikiau savo pakeitimą, bet e, prasme čia ta pati, kad mes neketiname jokiais būdais sumenkinti valstybių narių požiūrio į Kosovo statusą. E, grįžtant prie to, ką pasakė ponė Konelsen apie tai, kad E, visas e, keturios šalis, kurios dar netitinka kriterijų, turėtų būti traktuojamas vienodai. Problema e, su komisijos pasiūlymu buvo ta, kad mes į reglamentą norėjome įtraukti visas šalis, kurios tenkino reikalavimus Liepos pirmą dieną, bet kadangi tai nebuvo faktiškai pasiekta, E, jau tada tas e, pasiūlymas turėjo tarsi e, dvi hierarchinės stadijas, o padaryti jas dar tų, tų stadijų padaryti tris būtų dar sudėtingiau. Tad siūlyčiau pripažinti pragmatinį požiūrį į Kosovą ir turėtų būti aiškiai suprasta, kad čia jokiais būdais neketinama e, sumenkinti keliamų reikalavimų ir, ir tų kelio gairių. Aiškiai turi būti suvokta, kad e, tie kriterijai yra reikalingi tame tarpe ir dėl mūsų saugumo ir aš tikiuosi, kad komitetas pritars e, mano pataisoms. Pirmininkas dėkoju už jūsų darbą, už jūsų entuzijazmą. Priminsiu, kad pakeitimus galima teikti iki spalio pirmosios dienos. Juos galima teikti arba anglų, arba prancūzų kalba. Dabar grįžkime prie ankstesnio darbo tvarkės punkto stabilumo priemonės pakeitimas. Norėčiau dar kartą steigti žodį poniai Brantner e, pranešėjai kad ji galėtų dar kartą pateikti komisijai klausimą. Dėkuoju už žodį, atsiprašau, e, kad vėl grįžtų prie šio klausimo. Dėkuoju komisijos atstovams, kad e, su mumis pasiliko. Žinau, kad laikas e, jau gana vėlyvas, bet vis tik tai būčiau dėkinga, jeigu komisija sureaguotų į šį svarbų klausimą. Aš priminsiu, kad e, mes pritarėme komisijos reakcijai į Teisingumo teismo sprendimą. Mes e, iš principo nesipriešiname, kad pagal 41 straipsnį finansavimas padidėtų 10 procentų, bet norėtume pasakyti, kad mums e, reikėtų aiškesnės strategijos apibrėžiant šį tikslą ir norėtume aiškiau žinoti, kokie projektai kol kas yra iš tos eilutės finansuoti. E, mes taip pat e, norime padėkoti už informaciją apie antiteroristinio centro Alžyrė veiklą. Dėkojame. Apskaitai norėčiau pasakyti, kad norėtume pasveikinti uh, E, geresnė atskaitomybė Europos parlamentui ir taip pat ačiū už pirmosius žingsnius, e, kurias pademonstravote šį rytą. Dėkojame už puikų bendarbiavimą. Ir e, paskutinis klausimas yra susijęs su taikos kūrimo partnerystė. Būtų įdomu labiau sužinoti, kaip jūs praktiškai ketinate tą partnerystę įgyvendinti. Žinome, kad e, kalbama apie seminarus, kitus renginius. Norėtume daugiau išgirsti. Na ir taip pat mums e, žinoma, kaip e, buvo maisto parama finansuojama ir norėtume, kad ji ta parama nekenktų stabilumo priemonės finansavimui. First, uh, Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už tą paramą, kurią komisija, kurios komisija susilaukė nuo šio instrumento sukūrimo 2007 metais. Taip pat ačiū ir už uh, pranešėjos atliktą analizę, taip pat ačiū už pasiūlymus dėl teisinio pagrindo pakeitimo. Mes pritarėme tam, kad būtų išplėsta taikymas rytis, tai yra susijęs su bendrijos kompetencijomis. Na ir aš tikrai labai tikiuosi, kad mes galėsime geriau suprasti jūsų poreikius. Jeigu būtų padidintas finansavimas nuo 7 procentų iki 10 procentų, tai bus tikrai labai svarbu. Mes galėsime suteikti didesnį saugumą, taip pat geresnę infrastruktūrą, galėsime užtikrinti geresnį visuomenę saugumą. Mums reikia nuolatinio finansavimo tam, kad galėtumėm toliau plėtoti e, ambicingas programas. Mes negalime izoliuotai spręsti e, regionuose kylančių problemų. Čia noriu paminėti tokias problemas kaip pandemijos arba, pavyzdžiui, energijos tiekimas, e, kova su organizuotu nusikalstamumu ir taip toliau. Taigi mes manome, kad būtų labai svarbu padidinti finansavimą tam, kad galėtumėm kovoti su tokiamis grėsmėmis. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes pritartumėm glaudesniam bendradarbiavimui su AFET. Mes esame pasiruošę teikti jums kiek įmanoma daugiau informacijos. Komisija teikdama savo metinę ataskaitą dėl IFS turėtų atsižvelgti į tai, kokiu sunkumu kyla. Mes kovojame su vairiomis krizėmis ir dėl to negali viskas būti vertinama pagal tos pačius kriterijus. Na, dėl taikos palaikymo partnerysčių kūrimo. Galiu pasakyti štai, ką mes susidūrėme su tam tikromis programomis, plėtodami, susidūrėme su tam tikromis problemomis, plėtodami tokias programas. Šiais metais mes e, sustipriname dialogą su pilietinė visuomenė. Iš vienos pusės tai svarbus dalykas. Na, o antras svarbus dalykas yra tas, kad pilietinės visuomenės atstovai uh, taip pat glaučiai bendradarbiavo, remiantis ketvirto straipsnio trečiaja dalimi. Mes turime atsižvelgti įvairius finansinius apribojimus. Taigi visiškai neseniai gavome ataskaitą su rekomendacijomis. Na ir mes ketiname atidžiai išnagrinėti tą ataskaitą, taip pat ketiname bendradarbiauti ir su pilietinė visuomenė ir tada jums pateikti savo nuomonę. Mes pritarėme AFET komiteto susirūpinimui dėl finansavimo sumažinimo. Na ir mes pritarėme tam, kad šis klausimas būtų iškeltas ir biudžeto komitete. Nenoriu kalbėti labai plačiai, nes suprantu, kad mums liko labai nedaug laiko. Vis dėlto, jeigu jums reikėtų kažkokios papildomos informacijos, kreipkite į mane. Išsakiau, kokia yra komisijos pozicija, na ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir su taryba. Ir tikiuosi, kad šis pasiūlymas bus patvirtintas kiek įmanoma greičiau, jeigu įmanoma pirmo skaitimo metu. Ši priemonė yra labai svarbi siekiant stabilumo, kovojant su įvairiomis grėsmėmis stabilumui tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Ačiū. Labai ačiū. Posėdis e, sustabdamas, susitiksime po pietų.